Pradedam plenarinio posėdžio sesiją. Kompetentingos Lenkijos institucijos kreipėsi dėl to, kad būtų atimtas pono Ivanskevič parlamentaro mandatas po to, kai jisai pažeidė administracinę tvarką. Parlamento teisingumo instancijoms kompetentingoms